Meine Damen und Herren, wir. Ponios ir ponai, teskime posėdį. Teskime balsavimą. Dabar eikime prie grož pranešimo apie keleivinio geležinkelių transporto paslaugas. Iš viso yra 42 komiteto pakeitimai. Kas už juos? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Ponas Campbell. Pone pirmininkė, negalėjau pasisakyti anksčiau. Viena iš naudų būnant Europos.